ūkio subjektai Europoje. Ačiū, ponė komisarų, diskusiją baigime, baigime taip pat ir mūsų posėdį. Kitas posėdis prasidės rytoj 9 val. ryto. Linkiu visiems geros nakties.